not so fully promised because we are running late. Dear colleagues, please take seat. Mėly kolegos, prašau susėsti visų į savo vietas. Kaip žinote, šiandien vyksta bendras Ekon komiteto ir TAX 3 komiteto posėdis. Noriu pasveikinti ką tik išrinktą TAX 3 komiteto pirmininku pona Piterį Ježeką. Taip pat noriu pasisveikinti su komisijos nariu Pierre Moskovisi, atsakingu už ekonomikos ir finansinius reikalus, apmokestinimą ir muitus. Susitikimas ir diskusijos vyksta labai uh, tinkamu laiku, nes komisijos narys Muskovici praėjusią savaitę, kaip žinote, pristatė ilgai lauktą pasiūlymą dėl sąžiningo skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo. Tikriausiai jūsų nenustebins tai, kad tie pristatyti pasiūlymai susilaukė didelio abiejų mūsų komitetų susidomėjimo. Mes Neseniai balsavome dėl e, pelno mokesčio bazės, dėl bendros e, mok, įmonių mokesčio bazės ir konsoliduotos įmonių pelno mokesčio bazės pasiūlymų. E, darbas abiejose komitetuose vyksta vienodą kryptimi, tai buvo ilgai lauktas pasiūlymų rinkinys. Taip pat, kaip žinote, komisija siekia pasiūlyti e, trump, našų sprendimą dėl 3 procentų apyvartos. Mes visada sakėme, kad mums primtinesnis sprendimas yra apmokestinti pelną, pagal CCCTB pasiūlymą e, parlamento pozicija yra aiški šiuo klausimu, tačiau jeigu įmanoma rasti greitą sprendimą ir jeigu tai yra žingsnis tinkama kryptimi, tai aš asmeniškai sveikinu visą pasiūlymų rinkinį. Komisijos narys Moskovici taip pat jau yra pateikęs iš viso šešis pasiūlymus reformuoti ES PVM sistemą e, pagal PVM veiksmų planą ir esame pasistumėję svarstydami du pasiūlymus iš to rinkinio pranešėjai, pradėjo darbą taip pat ir dėl kitų pasiūlymų. Žinoma, laukiame ir kitų dar uh, neparengtų pasiūlymo elementų, tai yra pasiūlymo dėl, dėl galutinės sistemos ir taip pat esame pasirengę išklausyti informaciją apie e, tuos pasiū, tų pasiūlymų svarstymą taryboje. Mes savo ruoštoje konkomitete esame pasirengę sparčiai dirbti, kai tik tai išlauksime šių pasiūlymų, o dabar žodis mano kolegai, taip pat pirmininkui ponui Ježikui. Ačiū. Pone komisijos nary, aš atstovauju naujai kurtą taksą 3 komitetą. Jūs esate pateikęs pasiūlymų, kurie domina ir mus, nes yra iš mūsų srities. Ir šis mūsų posėdis vyksta bendrai, nes nemažai sričių kruojame draugė su ekon komitetu, taip pat ir dėl to, kad Ekon komitetas imasi veiksmų, kad jūsų pateikti pasiūlymai taptų ES teisės aktais, nes mes, parlamentas yra viena iš įstatymų kūrimo institucijų. Tikiuosi, kad ir toliau bendradarbiausime, kaip ir buvo, kai dirbo taks vienas, taks du komitetai ir pana komitetas. Mūsų e, įgaliojimuose numatyta, e, man matęs darbas. E, s, spręsti žalingus sprendimus mokesčių srityje, taip pat kovoti su pavam sukčiavimu, kitomis blogybėmis. Ir neseniai įtraukėme į mūsų veiksmų planą agresyvaus mokesčių planavimo stebėseną valstybėse narise Europos semestro kontekste. Norėsime išgirsti daugiau ir apie tai. Ir taip pat mus domina, ar Apie tai bus kalbama e, šalims skirtose rekomendacijose. Ypatingą dėmesį skiriame ir tarybos darbui dėl e, nebendraujančių trečiųjų šalių sąrašo. Ypač tai aktualu kalbant apie tarybos darbo skaidrumą. Galiausiai mus, mums įdomu būtų gauti informacijos apie pažeidimų nagrinėjimo procedūras, kurias pradėjo komisija prieš valstybės narės po to, kai buvo atskleista informacija iškilus e, perdais peipa skandalui dėl PVM direktyvų perkelimo. E, po komisijos nario E, Žanginių pastabų, prašome kalbėti nedaugiau kaip 10-15 minučių, bus laiko užduoti klausimus. Kadangi šiek tiek atsiliekame nuo darbo tvarkės, turėsime galimybę tik tai keturias minutės skirti klausimams ir atsakymams, todėl užduodami klausimus apsiribokite vieną minutę arba trumpesniu netgi laiku, kad komisijos narys turėtų laiko pateikti atsakymą. Jeigu laiko liks po to, Jūs žinoma turėsite galimybę užduoti papildomą klausimą. Pirmajame klausimų atsakymų raundė kiekviena frakcija turės po vieną tarpsnį, o paskui taikysime adhon sistemą. Ir pagal tą sistemą frakcijos turės atitinkamai laiko ir laiko tarpsniai bus paskirstyti pagal procedūrą prašau žodžio. Po komisijos nario pasisakymo e, žodis vėl bus suteiktas Ekon komiteto pirmininkui ponui Gvaltėlį. Prašau komisijos nari žodis jums. Ačiū gerbiami pirmininkai, ponios ir ponai, parlamento nariai, man malonu dalyvauti šiame pirmajame keitimėse nuomonėmis su TAX 3 e, komitetu. Noriu pasveikinti poną Ježaką su išrinkimu šio komiteto pirmininko postą. Noriu taip pat iš karto pasakyti, ponė pirmininkė, kad esu pasirengęs ir mano tarnybos yra pasirengę bendradarbiauti, kad palengvintumėte, palengvintumėme jūsų darbą, bendradarbiausiu kaip ir su jūsų pirmtakais gerą valią, siekdamas geriausių rezultatų, bandant išsiaiškinti tiesą, tai yra mūsų tikslas. Svarbu suvokti, kad, par, kad parlamentas ir toliau darytų spaudimą, politinį spaudimą, kad būtų įdėktos reikalingos reformos, tam, kad galiausiai nebebūtų bandymų piknaudžiauti mokesčiais, kad ta kultūra būtų išnaikinta kad nebebūtų e, žurnalistų žudimų, ypač jeigu jie kažką tyria mokesčių srityje. Tai apgailėtini pavyzdžiai, kur, kur, kur, kuriuos stebime pastaraisiais mėnesiais. Ir jūsų e, teikiami ir tvirtinami pasiūlymai dabar yra reikalingi labiau nei bet kada. Kodėl? Nes įmonės. E, turi turėti galimybę plėstis, aukti be administracinių ir kitokių kliūčių ir visapusiškai pasinaudoti bendrosios rinkos nauda ir, ir ekonomikos e, augimo nauda. Taip pat ir dėl to, kad ES turi išlikti konkurencinga tarptautinėme kontekste, kad pritrauktų įmonių. Ir tik kalbėdama vienu, vieningu balsu, ES E, išspręs mokesčių klausimus 21-ame amžiuje globalinėje sistemoje, apie tai kalbame ir 20-ko susitikimuose. Ir nuo to ir pradėsiu, nuo svarbiausių dalykų. E, bandant turime patenkinti Europos piliečių lūkesčius ir atimti argumentus iš populistų, kurie. E, Užsipuola Europą. Turime demonstruoti valią keisti tai, ką reikia keisti ir rimti svarbiausių ekonominių klausimų ir mūsų visuomeniai rūpimų klausimų. Kaip, kaip matote, yra daugybė galimybių parengti bendrą kolektyvinę strategiją. Aš tikiuosi diskusijose, kaip suprantu, svarstant pa, parlamente vykstant svarstymams, e, pasigirsta balsų, kad kad valstybės nenori atsisakyti savo suvereniteto mokesčių srityje. Aš tai suprantu, tačiau jeigu Europa turi, išlaiko suverenitetą, jeigu Europa turi suverenitetą mokesčių srityje, reikia kolektyvinio sprendimo, nes individualiai, atskirai veikdami čia mes ne, neužtikrinsime naudos piliečiams, mažoms vidutinėms įmonėms, nacionaliniams biudžetams. Uh, vieninteliai, kurie laimėtų šioje situacijoje, būtų didžiosios daugia šalės įmonės, kurios ir toliau tyliai ramiai <clears throat> mokės mažiau mokesčių, kai tuo tarpu visi kiti piliečiai bus raginami aukotis. Taip pat e, ša, šalise, kurios yra toje pačioje ekonominėje sistemoje, mokesčių priemonė mokestinis įrankis negali būti dempingo įrankis. Būtent todėl aš noriu mm, prastumti tą kolektyvinę strategiją ir tai yra mūsų e, prioritetas nuo, kada, nuo e, kadencijos pradžios. Visų pirma, norime įtikinti valstybės narės patvirtinti pozicijas dėl struktūrinių reformų taryboje ir pasinaudoti ne įstatymo priemonėmis, kad e, būtų pradėta koordinuoti mokestinę politiką tarptautiniu ir Europos mastu. E, čia žinoma kalba eina apie, apie mokestinių rojų sąrašą taryboje bei Europos semestro kontekste. E, pastarųjų keturių metų laikotarpyje mes nemažai pasiekėme kovodami su mokesčių vengimu ir mokestiniu sukčiavimu. Ir galbūt pagaliau užpildysime spragą ir e, nebeturės galimybės norintys sukčiauti pro tą spragą pralysti. Taip pat prieš keletą savaičių priėmėme sprendimą, pri, numatėme prievolę įmonėms privalomai skelbti ketinimus sprendimus apie e, specialius mokestinius sprendimus, mokestinės schemas. Norime išlik, išlaikyti užmojų mastą, kad reikalingos reformos patiktos e, būtų patvirtintos, kad dėl jų vyktų dėrybos. Tai mano svarbiausias prioritetas. Kalba eina ne tik apie CCTB, bendrą mokesčių pelno bazę, bet taip pat ketinu pateikti ir galutinis m, mm, pasiūlymą dėl PVM modernizavimo ES. Visų skaitmeninis apmokesnimas, skaitmeninių įmonių apmokesnimas. Sakėte, kad tas pasiūlymas susilaukė didelių diskusijų. Jūs visi esate susipažinę su pasiūlymu, kurį pristačiau praėjusią savaitę. Norėčiau trumpai jį apibendrinti. Mes norėjome užtikrinti lygiavertiškumą tarp mokesčių mokėtojų ir viešųjų finansų tvarumo, atsižvelgiant į mūsų ekonomikos tendencijas ir, tai ekonom, ir e, nes, de, nes skaitmeninės įmonės moka tik 9,5 procentus mokesčių lyginant su e, įprastinių įmonių mokamais 20,2 procentais. Tai nėra priimtina. Todėl noriu peržiūrėti pasiūlymus šioje srityje ir ponia Gvaltieri, pasiūlymai <clears throat> šiuo klausimu bus įtraukti į pasiūlymą dėl CTB ir numatoma ap, skaitmeninės įmonės apmokestinti tokiu pat pagrindu kaip ir fizinės įmonės. Kita vertus, e, pateikiau pasiūlymą dėl laikinojo apmokestinimo, kol įvyks mm, įmonio apmokestinimo sistemos peržiūra. Norėjau išvengti Europos mokesčių sistemos suskaldinimo. E, kalbu apie skaitmaninės paslaugas. Būtina imtis kolektyvinio, veiksmų kolektyvinio požiūrio, nes tokia apmokestinimo sistema pagrista paslaugomis, kur, kuriomis naudojasi naudotojai. Ir čia galime kalbėti apie tokias įmonės kaip Google, Facebook, kurios pasitelkia tarpininkus, naudodamiesi vartotojų e, tinklų, vykdo savo veiklą. Čia galime kalbėti apie Uberį arba Airbnb. Ir pritaikius minėtas priemonės turėtume sulaukti beveik 5 milijardų eurų įplaukų per metus. Kita reforma tai PVM E, reforma. E, laikinoji sistema galioja jau 25 metus. E, nelengva parengti galutinį pasiūlymą dėl šio, tokios sistemos ir dėl šios situacijos mūsų įmonės negali pasinaudoti visais privalumais, nes karuselinio sukčiavimo metodais prarandame apie 50 milijardų eurų. E, buvo prarasta tokia suma. Ponas Jezekas minėjo e, paskutinės priemonės patiktas šioje srityje ir aš tikiuosi, kad parlamentas e, pritars visiškai absoliučiai būtiniems pasiūlymams, bandant kovoti su prarandamomis įplaukomis. Prarandame 150 milijardų eurų PVM nesumokamų kasmet. Ir čia kalba eina ne tik apie skaitmeninės įmonės bei CCTB pasiūlymą. Manau, kad tai yra veiksmingi našus pasiūlymai, kurių reikia 21 amžiaus visuomenį. Jeigu vykdysime sėkmingą darbą šiuose dviejose sritise, manau, kad galima bus padaryti išvada, kad ši kadencija, šios kadencijos institucijos buvo, dirbo sėkmingai parlamento ir e, piliečių labai. Dabar ne, neteisėkros pasiūlymui. E, mūsų bendra kova su mokesčių vengimu nesibaig, neapsiribuoja vien šiais E, pasiūlymais, patikti pasiūlymai dėl geresnės mokestinės valdysenos. E, mėnesio pradžioje nusinčiau e, laišką Maltai, Kiprui ir Graikijai, nušviesdamas situaciją dėl pikžiavimo PM po Paradise Papers skandalo informacijos paviešinimo. Ir e, žinau, džiugiuosi tuo, kad naujo, nu, naujasis taksė 3 komitetas turi galiojimus tirti būtent PVM sukčiavimą. Ir bendrų valstybių narių pastangų dėka situacija ES pasistumėjo Ir pirmą kartą Europos Sąjungoje, pas, o istorijoje pasiekta tokių rezultatų. Parengtas e, sąrašas, 71 jurisdikcija įtraukta į tą juodą, į tą sąrašą. E, devynios yra juodajame sąraše ir e, 60. Taip pat yra, egzistuoja ir vadinamas e, š, pilkasis sąrašas. E, 31 e, jurisdikcija e, sutiko duoti leidimą mm, sutiko bendradarbiauti. Noriu pasakyti, kad viskas vyksta labai skairiai ir tai yra būtina, kad procesas e, būtų pat, atrodytų patikimai. Ir mes jau kurį laiką e, prie, bandome įgyvendinti plataus užmojo reformas, patvirtintas prieš tris metus. Reikia viską vertinti blaiviai ir aš sakau tai labai <clears throat> aiškiai žinau, kad e, kartais pasigirsta mm, tam tikrų komisijos atstovų ar valstybių narių atstovų pasisakymų. Noriu aiškiai pasakyti, kad mokestinių rojų ES nėra bet tuo pat metu būtų absurdiška neikti, kad nėra bandymo agresyviai planuoti mokesčius. Ir tai atskleidė neseniai e, šiuo klausimu paskelbta apžvalga. Aš girdėjau, kaip sureagavo valstybės narės ir pareikalavo, kad e, būtų pakeista ši situacija, kad nebebūtų galimybių vengti apmokestinimo Ir komisija pradėjo dialogą Europos semestro kontekste ir žiūrėsime, kokios bus parengtos rekomendacijos. Esame pasirengę padėti valstybėms narėms joms įgyvendinant būtinas reformas. Negalime pasitenkinti tuo, kas mm, pasiekta, negalime bandyti smerkti situacijos valstybėse narėse, tačiau taip pat negalime neikti, kad nereikia pertvarkymų, pokyčių, kurių dėka uh, galima būtų pakeisti puikiai žinomą e, teisėkuros veiklą, kuri netitinka etiškos, e, etiškų taisyklių, etikos taisyklių. Žinau, kad mano pasisakymų laikas yra ribotas ir to nepamiršau, ponė pirmininkė, užbaigdamas noriu pasakyti štai, ką negalime viena vertus siekti mūsų ekonominių sistemų konvergencijos ir kita vertus e, leisti vykti E, nevaržomai konkurencijai mokesčių srityje. Tai mūsų niekur nenuves. Nuo dabar mes pradėsime kurti tik pradėti siekti tikros mokestinės konvergencijos Europoje. E, jos nepasieksime, jeigu nebus patvirtintas sprendimas dėl bendros įmonių e, pelno mokesčio bazės. Ir aš žinau, kad parlamentas tikrai ir bendradarbiaus su mumis šiame, šiame darbe, Ekon komitetas ir Takso 3 komitetas ir drauge mes e, įgyvendinsime reformas, kurias esame įsipareigoję pažadėję pasiekti per šią kadenciją. Žinau, kad parlamentas iki kadencijos pabaigos patvirtins savo poziciją, jūs galite tikėtis komisijos paramos savo darbe ir aš kaip, labiau kaip, kaip bet, kad, nei bet kada esu pasiryžęs uh, E, mesti visas pajėgas iš šitą kovą ir tai sakau kiekvieną kartą, kai ateinu į parlamentą, e, su dideliu pasitenkinimu konstatavau, kad na, yra tam tikrų aspektų, yra politiškai opių e, aspektų, yra skirtumų politinių, institucinių, tačiau mes visi esame vienoje barikadų pusėje šiame istorijos etape ir mus vienyje bendra valia pakeisti situaciją šioje srityje ir pakeisti, priversti veikti, judėti mūsų valstybės narės, tai yra mūsų bendra užduotis ir esu pasirengęs ir toliau ją, e, tas užduotis vykdyti draugės su jumis iki kadencijos pabaigos. Much, uh, Dėkuoju ponui Moskovičiai. Mes iš tiesų įsipareigojome sparčiai dirbti su naujuoju dokumentų rinkiniu ir aišku norim balsuoti dėl jo jau iki mūsų mandato pabaigos. Taigi norime, kad tos priemonės būtų patvirtintos. Dabar žodis mūsų komiteto nariams. Keturias minutės ponas Lamasiūras. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nary, iš tiesų e, mums labai svarbi ši tema, labai svarbus jūsų pristatymas, tie pasiūlymai, kuriuos jūs pakeit, pateikėte praėjusią savaitę, sako, kad reikia siekti ilgalaikio sprendimo, apmokestinti skaitmeninę veiklą, taip pat e, apmokestinti mm, bendrą pelno mokesčio bazę. Ir šie pasiūlymai yra ir parlamente jau patvirtinti prieš 15 dienų, bet aš turėčiau vieną klausimą. Bendra konsoliduotojai pelno mokesčio bazė pasiūlymą jūs jau esate pateikę prieš 15 mėnesių, bet taryboje vyksta tik administracinis darbas ministrų lygių. Šie klausimai nebuvo svarstomi, o tas administracinis darbas vyksta prastai per 18 mėnesių. Buvo tik pirmas tekstas išnagrinėtas, tai yra bendra pelno bazė CCTB. E, kai kurios valstybės narės nieko nesako dėl to, nes laukia, ar toliau judės tas pasiūlymas ar ne, kita valstybių narių kategorija, taip pat ir e, mūsų su jumis tėvinė, žaidžia žaidimą, e, nagrinėdama pasiūlymą pastraipsnių ir bendradarbiaudama su Vokietija, bet nori ir stebi ir nori, kad nuostatos kaip ir liktų be savo turinio kad tose nuostatose nebūtų jokio turinio. Tai dėl to aš esu sunerimęs. Ar jūs, kaip ir mes, manote, kad bendra konsoliduotojai pelno mokesčio bazė yra svarbesnis tas laikinas pasiūlymas, tai kaip tada pasiekti, kad ir bendra konsoliduotojai, ir bendra pelno mokesčio bazė, kad šie du pasiūlymai būtų tuo pat metu nagrinėjami ir kad tiek ministerijų, tiek ir aukščiausių lygių pagaliau būtų kažkas pasiekta. Ponas Maskovičiai, aš e, iš tiesų dažnai pritariu ponui Lamasūrui, jo analizai ir jo klausimam. Ir čia noriu dabar pasakyti, kad aišku, kad žiniasklaida e, skiria labai didelį dėmesį tam laikinam trijų mokesčių e, mokesčiui nes tai a, leis pritraukti, surinkti nemažai lėšų per trumpą laikotarpį, bet apskritai mūsų pagrindinis ilgalaikis tikslas yra bendra konsoliduotojo pelno mokesčio bazė. To mes siekiame. Ir aišku, čia turime neužmiršti visų to susijusių e, teisinių klausimų ir, aišku, e, skaitmeninių įmonių, skaitmeninio verslo apmokestinimo. Taigi, judėsime tais dviem keliais - bendros konsoliduotusios ir bendros pelno mokesčio bazės. Dabar, ką daro taryba? Aš visuomet esu optimistas ir manau, kad vis tiek yra judama į priekį. Bet tikiuosi, kad pasieksime spartesnių darbo tempų ir tam pritars nemažai e, valstybių narių, nes laiko iš tiesų neturime daug. Bulgarijos ir Austrijos e, pirmininkavimas turėtų užtikrinti, kad e, E, tie klausimai, tie pasiūlymai būtų patvirtinti, nes dabar pasiūlymai yra pateikti ir reikia tik dabar dėl jų susitarti. Ir tikiuosi, kad ir ministrų, e, ministerijų lygių, ministrų lygių tas klausimas pajudės sparčiau. E, dėkui. Ponas Kofort. Dėkui, gerbiamas Moskovičiai Taks 3, Taks 3 komitetas irgi pasirengė su jumis intensyviai dirbti, taikant efektyvų apmokestinimą ES. Skaidrumo klausimas. Ir tos ataskaitos pagal atskiras valstybės narės. Ar galėtumėte šiek tiek daugiau apie tai pakalbėti? nes uh, tą klausimą irgi turime užbaigti. Kalbant apie nebendradarbiaujančių jurisdikcijų klausimą, Tai čia, kaip jūs minėjot, labai svarbu užtikrinti skaidrumą ir taip pat norėtume, kad tie kriterijai, pagal kuriuos sudaromas tas sąrašas, būtų objektyvus ir jais pasitikėtų tarptautinė bendruomenė. Tai ką šią prasme darote? Norėčiau paklausti toliau. Uh, ataskaitos pagal šalis dėl agresyvaus mokesčių planavimo ir e, apmokestinimo kriterijų, tai čia devynios valstybės narės tą tokį agresyvų, agresyvų uh, mokesčių planavimą vykdo. Ką jūs čia manote, ką čia norite daryti, kaip norite uh, kad verslo apmokestinimo Elgesio kodekso grupė galėtų efektyviau dirbti? Kaip užtikrinsite, kad ta Elgesio kodekso grupė būtų pertvarkyta ir efektyviau dirbtų? Dėkui, ponia Komod, aš suprantu, e, kaip svarbu yra e, skaidrumas ir tikrai skaidrumas yra tas pokyčių motoras viešieji TBCR. Tai noriu pasakyti, kad kol kas nesutariama dėl teisinės bazės ir teisės tarnybos taryboje nuomonė čia yra kitokia, bet negu kad komisijos teisės tarnybos, bet aš manau, kad turime spausti valstybės narės, turiu galvoje ataskaitas pagal šalis. Ir tas sąrašas, kurį jūs minėjot, tai yra ne komisijos pateiktas sąrašas, o valstybių narių sąrašas. Ir čia turėtume paviešinti tuos įsipareigojimus šalių, kurios yra taip vadiname pilkajame sąraše. Ir iš tiesų turime užtikrinti visapusišką skaidrumą, taip pat sankcijos labai svarbu, komisija yra patvirtinusi gairias dėl e, biudžeto ir finansinio draudimo įmonių ir valstybės narės panašiai kaip mes, lygiai taip pat kaip komisija turėtų elgtis. O kalbant apie Elgesio kodekso darbo grupę, mes kartu su šia darbo grupė dirbame, norime ten toje grupėje sustiprinti komisijos vaidmenį ir kaip to pasieksime, jum apie tai atsiskaitysime. Jūs klausėte apie agresyvų mokesčių planavimą, tai aišku, tom agresyviai planuojančiam šalim, šalim reikia keisti savo mm, mokesčių mm, sistemą. Pirko Ruonen Lernen. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė Moskovičiai, noriu Jums padėkoti už Jūsų uh, pranešimą dėl mokesčių. Jūsų pasiūlymai sukėlė labai didelį kritikos bangą e, verslo struktūrose Suomijoje, kitose šalise. Jie teigia, kad dėl jūsų pasiūlymo kils grėsmė tarptautiniams apmokestinimo e, standartams ir kad bus netgi apmokestinama patirta žala <clears throat> E, ir apskritai padidės mokesčių našta. E, nemažai e, Suomijos verslo struktūrų veikia, įmonių veikia internete ir įsikūrusios yra Suomija, tačiau jų klientai yra tačiau kitose šalise, tai reiškia, kad mokesčių bazė gali persikelti į kitas šalis. Aš kol kas e, iš tiesų nerandu teigiamų argumentų, kad galėčiau vertinti jūsų pasiūlymus dėl naujos mokesčių e, sistemos. E, aš manau, kad e, šiuo atveju reikėtų e, elgtis labai apdairiai, e, nes mes rizikuojame gydydami lygą numarinti pacientą. Suomijai šie pasiūlymai tikrai gali atnešti daug žalos. Ačiū. Mes tarptautinėje aplinkoje svarstame šios mokestinius klausimus Kadangi problemos yra pasaulinio masto, reikia ieškoti ir pasaulinio masto atsako į jas sprendimų. <clears throat> Komisija G22 kontekste to siekia, žinoma, e, Europos Sąjunga yra specifinė struktūra, turinti bendrąją rinką ir būtent šiame kontekste aš manau, kad konkurencija mokesčių srityje tarp atskirų valstybių narių ir tas pasirinktas e, e, fragmentuotas požiūris yra žalingas visiems. Žinoma, e, reikia vertinti ir poveikį atskiroms šalims, atskiriems sektoriams ir mes tą darysime prieš pateikdami galtinį pasiūlymą dėl konsoliduotos pelno mokesčių bazės tačiau aš manau, kad tikrai reikia įsiklausyti parlamento daugumos poziciją ir dėti kolektyvinės pastangas, kad ši reforma būtų įgyvendinta, kad būtų pasirinktas bendras požiūris, pozicija patvirtinta kovojant su e, mokesčių e, vengimu ir e, patvirtinta tokia mokesčių sistema, kuri labiau skatintų investicijas, naujoves ir Tai būtų taip pat naudinga ir e, toms įmonėms, kurios e, e, yra linkusios prekiauti pasauliniu mastu. Ir taip pat užtikrintume didesnį teisingumo mokesčių srityje. Mes pasitelksime, siekdami šio tikslo, tą teigiamą kolektyvinę dvasę. Lyvi Viernik. Ačiū pirmininkai. dėl konsoliduotos pelno mokesčių bazės komisijos nariai. Ar manote, kad ES e, gali atremti iššūkius susijusius su mokesčių reforma kitose kontinentuose ir e, kiek e, jūsų manimų ES kainuos JAF mokesčių reforma ir ar ES gali atsakyti be bendros konsoliduotos pelno mokesčių bazės dėl laikinų priemonių? Ar jūs išvelgėte kokią nors didelę grėsmę <clears throat> atskiroms įmonėms. E, e, e, ir kaip išvengti, kad tas mokeš, mokestis nebūtų perkeltas ant vartotojų pečių, kaip išvengti dvigubo apmokestinimo ir kaip jūs priversite įmonės, kurios neturi savo fizinės stovybės teritorijų mokėčius mokesčius dėl bendros pelno mokesčių bazės, kad įgyventume reformą šioje srityje, jums reikės duomenų banko tam, kad galėtumėte nustatyti, kur yra sukūrima vertė, ar sugebėsite gauti informaciją apie kiekvieną vartotoją, nepažeisdami galiojančių asmens duomenų apsaugos taisyklių, kalbant apie nustatytas ribinės vertės, kaip jos bus nustatytos ir buvo nustatytos, ypač kalbant apie e, 3000 E, apimties verslo kontaktus, kodėl jūs nepasirinkate ribinės vertės absoliučius skaičius, kaip užtikrinsite, kad mažos valstybės narės čia nepatirtų žalos. Na, reikėtų dviejų valandų atsakyti šios klausimus, o ne dviejų minučių. Aš e, noriu pasakyti, kad kalbant apie JAF mokesčių reforma, tai problemos, kurios čia kyla, yra susijusios su PPO e, taisyklėmis ir BEPS atveju čia taip pat reikia svarstyti, kalbant apie diskriminuojamą požiūrį, e, kuris primetamas mūsų vykdomoms reformoms, tai iš tiesų tikrai mes jokio diskriminuojamo požiūrį čia netaikome, jokių, jokių represijų netaikome. Svarbu, kad e, didžiosios skaitmeninės įmonės sumokėtų deramą dalį mokesčių ten, kur yra sukūriama nepridedamoji vertė. Mes taip pat siekiame išvengti dvigubo apmokestinimo. Ir, e, tą padarysime patvirtiname tingas taisyklės, kalbant apie fizinės ir skaitinės atstovybės. E, Būtent tokia filosofija remiasi mūsų pasiūlymas, dabar e, galiojanti teisinė, e, tai yra mokesčių sistema, yra skirta fizinėms įmonėms ir e, atitinkama mokesčių dalis nėra taikoma skaitmeninėms įmonėms, todėl mes nustatysime tam tikrus kriterijus, tai yra bus tie kriterijai apibrėžti pagal vartotojų, klientų skaičių, sudaromų sutarčių skaičių arba e, kitais aspektais remiantis mokesčių sistema <clears throat> e, visuomet remiasi tam tikrais turimais duomenimis ir mes sieksime tinkamai juos surinkti, kalbant apie nustatomas ribinės vertes. Mes manome, kad kalbant apie skaitmeninės įmonės, e, tai siūlomas 750 e, milijonų eurų apyvartos riba e, skaitminėms įmonėms ir manau, kad tai yra tinkamas atspirties taškas. Per 2 minutės ir 16 sekundžių sugebėjau atsakyti jūsų klausimus. Svėmė Gigoldi klausimus. Sveiki, komisijos narys, sugrįžęs vėl į tą patį etapą. Pirmiausia, noriu pagirti jūsų veiksmus kovojant su agresyviu mokesčių planavimu Europos semestro kontekste ir analizuojant padėtį atskirose valstybėse narėse. Jūsų pastangos yra tikrai sveikintinas. Manau, kad tikrai nebuvo lengva pasakyti septynioms valstybėms narėms, kad jos turi pasikeisti ir konstatuoti, kad devynios valstybės narės. E, taiko agresyvų mokesčių planavimą apmokestindamos įmonės. Noriu paklausti, e, ar mes galėtume susipažinti su e, rekomendacijomis pagal šalis, e, <clears throat> rekomendacijomis, kurios buvo tom šalims patiktos, kad jos pakeistų savo mokesčių politiką. Jūs daug kalbėjote apie agresyvų konkuravimą mokesčius, apmokestinant įmonių pelną, tačiau mes šiuo metu matome vis didesnį konkuravimą, e, perkeliant taip pat ir e, turtingų asmenų turtą, Malta, Italija e, siūlo taip pat ir Portugalija įvairius viliojančius pasiūlymus tam, kad pritrauktų turtingus fizinius asmenis perkelti savo turtą į jų šalis. Tai taip pat yra nesveika konkuravimo mokesčių srityje formą komisijos nariai. Ar galėtumėte mums daugiau informacijos pateikti apie šią e, tarpusio konkuravimo e, formą? E, nes atitinkamos sistemos yra tikslingai pritaikomos prie pasiturinčių ES piliečių ir taip pat trečiųjų šalių piliečių interesų ir poreikių. Ir aš tikiuosi, kad e, jums, e, kaip sąžiningam e, komisijos pareigūnui, kuris niekuomet neslėpė, kad yra socialistinių pažiūrų, turėtų rūpėti tokia kova su nesažininga konkurencija mokesčių srityje. Ačiū, ponė Gigaltai. Aš manau, kad kai kurių ministrų reakcija iš tų septynių šalių, kurios yra minimos mūsų ataskaitoje ir pakankamai gyva, e, diplomatiškai tariant. Na, švelniai tariant, mano reakcija, jų reakcija taip pat buvo gyva ir aš noriu pasakyti, kad mes niekuomet netikime, kad tos valstybės yra uh, E, mokesčių rojai, nes mokesčių rojai yra aiškiai apibriešti, nepaisant to, kad kai kurios NVO e, jas vadina mokesčių rojais, tačiau niekas negali paneigti, kad problema egzistuoja ir kad ją reikia spręsti. Ir e, todėl aš manau, kad reikia jas spręsti keičiant įstatymus tose valstybėse. Negaliu Jums pasakyti, ar rekomendacijas atskiroms šalims bus įtraukti konkreti pasiūlymai, e, ataskaitose yra nurodomi iššūkiai ir e, užsimenama apie reformas, kurias būtina vykdyti. Na, su kai kuriomis iš šalių vyksta konstruktyvus dialogas, kitos ir toliau e, neigia tą tikrovę, turime toliau dėti pastangas. Kalbant E, apie likusius jūsų klausimus. Aš ne vien kaip socialdemokratas, tačiau taip pat kaip ir pilietis, e, kuriam rūpi skaidrumo ir sažiningumo dalykai, e, palankiai vertinu. Jūsų mintis, tačiau jos neįeina į mano atsakomybės sritį, jeigu vertintume, <clears throat> pavyzdžiui, problemą susijusią su auksinėmis vizomis e, vadinamomis, tai e, šis klausimas yra priskiriamas kolegės Jūrovos e, įgaliojimus ryčiai ir aš su kolege, kaip ir su kitais kolegomis ir su jumis esu pasirengęs bendrabiauti, tačiau, kaip žinote, mano įgaliojimus rytis nėra visiškai atribota nuo šių klausimų, tačiau jinai daugiausiai yra skirta verslo apmokestinimo aspektams. Tačiau šis klausimas iš tiesų yra labai svarbus ir aš tikrai jo domiuosi, na mes dar grįšime e, prie šio klausimo, manau. Marija Pierviu. Voilà, excusez-moi, monsieur le commissaire. Pone komisijos nariai, visų pirma, vertinant visuomeninį judėjimą ir politinę krizę Europoje, noriu pasakyti, kad vyksta ne, ne diskusijos dėl etikos, bet dėl struktūrinių klausimų Europoje. Ir pola, klausimas pirma dėl laikinųjų priemonių mokesčių srityje. Anot e, NVO 3 procentai priliksta 10 procentų įmonių apmokestinimo. Jūs minėjote, kad dabar skaitmeninėms įmonėms taikoma 9,2 procentų mokestis. Ir sakėte, kad e, norite taip pat išvengti dvigubo mokesčio apmokes, įmonių apmokestinimo. Ar iš tikrųjų bandote įnešti sumaišti šiame sektoriuje, apsimesdami, kad siekėte įstatymų užtikrinimo. Ką reikėtų daryti, kad, tas apmok... kad dėl to apmokesnimo naujo neapmokėtų, nenukentėtų vartotojai, tiekėjai, dirba, tiekimo grandinės įmonės? Man atrodo, kad reikia imtis esminių klausimų iš naujo apibriežti tarptautinės apmokesnimo taisyklės, tačiau tai atsilieps besivystančioms valstybėms. Mes savo ruoštų siūlome e, pasirašyti tarptautinę tarp mokestinimo sutartį val, valstybė, valstybė, val, pasaulio valstybių. Airija, Luksemburgas, Kipras, Niderlandai pateikė, paskelbė apie naujus pasiūlymus. E, E, imtis papildomų priemonių šios ir tie, kaip bus su ta įstrigusią situaciją, ES nesims šio iššūkio šiandien, žinant, kad e, mokesčių vengimas ir suk, sukčiavimas mokesčių su tie mūsų guja frakcija yra ypač aktuali tema. Ar kaip, ką jūs ketinate daryti, kad pakeistumėte situaciją? Ačiū. Aš pritariu Aš pritarčiau jų pasku, jūsų paskutiniam pastebėjimui dėl to, kad finansai ima valdžią, bet reikia e, primesti savo valdžią finansams. Ir būtent kalbant apie tai, sakyčiau, kad šiuo klausimu egzistuoja konsensusas ir pranešimas, dėl kurio čia buvo balsuota apie tai ir kalba. Aš nemaiš, nebandyčiau atskirti etikos klausimų nuo struktūrinių klausimų. Struktūriniai klausimai taip pat yra ir, ir etikos klausimai. Būtent todėl daugelis piliečių nusisuka nuo Europos. Jiems atrodo, kad Europa ne, nesugeba atremti šio iššūkio. O tą iššūkį privalome priimti ryštingai. Komentuodamas jūsų pastabą dėl ilgalaikio ar trumpalaikio priemonių nieko daugiau negalėčiau pasakyti tik tai e, sakyčiau, kad prioritetas yra vidutinės trukmės ar ilgalaikiam sprendimui. Reikia apmokestinimo sėties reformų. Dėl 3 procentų mokesčio manau, kad reikia suvokti, kas tai iš tikrųjų yra. Tai yra trumpalaikis sprendimas, taip išvengime tokių trumpalaikių sprendimų, kurie e, egzistuoja 25 metus. Tai, tai nėra mūsų tikslas. Būtent todėl pasirinkėme tokį mokesčio tarifą, kuris yra logiškas ir, ir našus. Jeigu pažvelgsime į konkretų produktą. Tie, tas minėtas mokestis aktualus 180 įmonių, kurių dalis yra JAV įmonių ir tai nėra bandymas nusitaikyti kažkokias konkrečias įmonės. Mes plan, skaičiuojame, kad patvirtinę šios mokesčius surinksime 5 milijardus eurų per metus. Ir ta suma sudaro 50 procentų breksito kaštų Europos Sąjungai. Tai viena iš, e, iš svarstamų galimybių, tai tikrai nėra na, tokia nedidelė suma. Ir iš tikrųjų pasipriešinimas tam tikrų šalių yra, bet taryboje yra vieningas. E, nusiteikimas šiuo klausimu ir aš pozityvai vertinu tarybos poziciją, nes yra nusiteikimas palaikyti e, šią, šį siūlymą. Reikia e, suvokti, kad iš tikrųjų, kad nebūtų taip, kad viską tektų finansuoti vartotojams, nes įmonės veikia vienoje ar kitoje šalyje. Kolegos, prašau visų kalbėti į temą, Ir primenu, kad 10.30 į Ekon komiteto posėdį ateis Valdis Dobrovskis, dabar David Coburn. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena, ponė Moskoviči. Tie, kas nežino, galbūt norėčiau jiems pasakyti, kad jūs esate ne tik komisijos narys, bet ir buvęs Prancūzijos vyriausybės finansų ministras. Esate e, vyriausybėje buvote atsakingas už nacionalinę mokesčių politiką. Ir aš taip nebejoju, kad pasidalysite savo patirtimi su mumis. Kaip Jūs manote, kokios reakcijos tikėtis iš Prancūzijos finansų ministro, jei trečioji šalis, pavyzdžiui, Junktinės valstijos pradėtų uh, aiškinti, kad pagal prekybos susitarimą Prancūzija turėtų būti didesni mokesčiai ir Prancūzija savo e, mokesčių politiką turėtų pristatyti, peržiūrėti trečios šalies arbitrui, bandant išsiaiškinti, ar Prancūzija nieko nepažydė. Manau, kad atsakymas yra akivaizdus, prašosi savaime. Ne viena valstybė nenorėtų pasirašyti tokio susitarimo ir niekada nėra jo pasirašusi. Nežiūrinti nieką, ES tikisi, kad Junktinė karalystė sutiks būti žeminama tokiu būdu. Barnyje penktadienį tarybos gairėse pasakė štai ką. Būsimos prekybos sutarties tikslas išvengti nepalankios mokestinės konkurencijos, kur, kurią galėtų sukelti Junktinė karalystė sumažindama mokesčius. Ir dėl to reikia laikytis ES taisyklių rinkinio, taikyti mechanizmus, įgyvendinimo mechanizmus ir numatyti e, situacijos atitaisimo priemonės. Jeigu Junktinės karalystės mokesčių politika amžiams spręs trečioji šalis, tai bus apmokestinimas be atstovavimo. E, karai yra prasidėję dėl tokių priežasčių. Ar komisija bando e, iššaukti e, visuomeninius neramumus Junktinėje karalystėje? Ačiū. Aš labai trumpai atsakysiu jūsų klausimą, kuris šiek tiek išeina už. netitinka šiandienos E, kalbų, pasisakymų, temų. Kaip žinote, ponas Barnie derasi 27 valstybių narių vardu, remiantis principais, kurie, kuriems buvo pritarta, apie tai priminė taryba. Ir mes bandome pasirašyti, pasiekti draugiškos sutarties su Junktinė karalystė ir išlaikyti ypač artimus santykius, kurie mus sieja su ta šalimi. Junktinė karalystė nusprendė išsoti iš ES, tačiau ji liks europietiška Europos valstybė. Niekas nesikesna į to šalies suverenitetą, bet mums reikia bendradarbiavimo sutarties ir būtent ją ir rengėme. Ir noriu pasakyti, kad diskusijose kurios priskirtinos mano portfeliui, uh, Galiu tik pasidžiaugti tuo, kad vyksta bendradarbiavimas su Britų valdžia, su Britų vyriausybė jau penkeris metus. Būtent šiomis temomis dirbau anksčiau finansų ministru ir taip pat dirbau šią sitiją ir galiu pasakyti, kad Junktinė karalystė buvo viena iš pirmųjų pritarusių BEPS e, e, siūlymams ES, EBPO organizacijoje. Tai viena iš didžiųjų stambiųjų ES valstybių narių dėl savo ekonomikos masto ir ji palaikė laikinai mokestį, laikiną mokesčio pasiūlymą, kurį pateikė komisija. Mes ir toliau bendradarbiausime su draugais Junktinėje karalystėje, taip pat ir šią temą išliksim mūsų E, ryšiai išliks glaudus. Nemanau, kad Junktinė karalystė taps mokestiniu rojumi, ji turi suverenitetą ir gali priimti kokią nori strategiją, bet ji išliks svarbi ES partnerė ir e, didžiojo dvidešimtuko narė. Toliau Mario Borgezijo. Ačiū pirmininkė. Šiuose diskusijose dėl mokesčių vengimo pasigendu stambaus masto nusikaltimų, ypač mafijos klausimų aptarime. Dranganet organizacija veikia tarptautiniu mastu. Ji kišasi į priekybą, į stambių viešbučių veiklą ir dažnai ta organizacija pasinaudoja mm, kriptovaliuta. Ir komisija šioje srityje visiškai nerištinga, nesėmė iki šiol jokių veiksmų. Toliau, dešimtis milijonų subjektų sukūrė offshore'nės įmonės, kuriuose nusėda milijonai eurų ir kurių nekontroliuoja, kurių negali apriepti dabar galiojantis teisės aktai. E, to negali padaryti ir, es, ir valstybių narių kompetentingos institucijos noriu priminti jums, kad yra kad bankai čia aktyviai veikia, bet jų veiklos atsekamumo šioje srityje nėra. Ir noriu priminti Jums, kad kai kurių šalių vyriausybės, pavyzdžiui, Italijos vyriausybė yra sudariusi sutartį su tokiamis stambiomis įmonėmis kaip Philip Morris, Microsoft, Michelin. Pavyzdžiui, susitarime su Philip Morrisu yra štai, kas 2015-aisiais ta įmonė e, Italijoje e, pranešė apie 3 milijardų eurų apyvartą, tai iš cigarečių, iš tabako gaminių pirkimo tačiau deklaravo labai mažą pelną, nes dauguma tų gaminių buvo įgyta Šveicarijoje, kitose šalise. Pone parlamento nariai, jūsų iškeltos temos yra tikrai labai svarbios, bet jos nepriskirtinos mano e, portfeliui. Tai yra ponios Jūrovos, Džiulėno Kingo, pono Dombrovskio kompetencijų sritis. Mes kalbėjome apie kriptovaliutas, apie galimybės tai kontroliuoti, apie dvidešimtuką. Mastome, svarstome, kaip veiksmingiausiai imtis tų klausimų kontrolės ir norėčiau priminti apie mūsų pasiūlymus dėl e, grinųjų pinigų cirkuliacijos kontrolės. O kalbėdamas iš savo kompetencijų perspektyvos, aš sakyčiau, kad kova su stambiu nusikalstamumu yra manos, iš mano srities. Visų pirma, tarp valstybinis PVM mokėjimas karuselinis PVM sukčiavimas mums atsiema, valstybėms narėms atsiema apie 50 milijardų eurų. Dažnai tie pinigai nusėda nusikalstamėm pasaulyje, kartais teroristų rankose. Ir todėl noriu prastumti tuos pasiūlymus, kurie eina tinkama kryptimi, kad būtų panaikinta galimybė uh, užsimti karuselinį sukčiavimų PVM. Tas pas pasakyta ir bandymus tarp valstybinių mastų sukčiauti, finansuoti teroristinę veiklą. Taip pat noriu priminti, kad taryboje buvo pritarta siūlymams dėl mokestinių rojų ir dėl juodojo sąrašo. Reikia išspręsti šią situaciją ir patvirtinti geros valdysenos standartus. Uh, kurių pagrindų būtų galima atremti tuos iššūkius susijusius su atsekamumu. Well, groups... Skusi, prezidente, skusi, komis... Eh, atsiprašau, pirmininkė, atsiprašau, komisijos nary. Eh, visos frakcijos jau pakalbėjo, dabar turiu keturis dar papildomus kalbėtojus, kuriem galiu suteikti tik tai kiekvienam po tris minutės. EPP Dėkui, pirmininkė, gerbiamas e, komisijos nariai. Skaitmeninis apmokestinimas su JAF mokesčių institucijom. Ar kalbėjotės, ką jos mano apie tai, kad kai kurios e, JAF skaitmeninės įmonės gauna didelius pelnus Europoje ir turėtų Europoje būti apmokestintos? Ir toliau, kokiu pagrindu mes tą skaitmeninį mokestį skaičiuosime ir ar galėsime reikalingus duomenis gauti. Turėčiau ir klausimą panašų kaip pono Lamasūro dėl bendros pelno mokesčio bazės ir bendros konsoliduotos pelno mokesčio bazės. Aš abejoju, ar Bulgarija, pirmininkaudama ir po to Austrija, iš tiesų galės užbaigti šį darbą, jo lab, kad dar nebuvo aukšto lygio diskusijų ir daug valstybių narių priešinasi tam pasiūlymui. Tai, kad gautume bent jau kažkokį rezultatą, ar nereiktų čia sustiprinto bendradarbiavimo siekti? Mano požiūris yra, kad geriausia apmokestinti tas skaitmeninės įmonės, tai yra apmokestinti jų pelną, o ne apyvartą, kaip ir ponas Galtieri minėjo. Tai tas mūsų dabar pasiūlymas yra negalutinis, o tik laikinas. Kaip ir visi mokesčiai susiję su pelnu, tai bus deklaratyvus mokestis įmonės turės pateikti duomenis. Ir visos įmonės, su kuriuom aš susitikau, man patvirtino, kad jos laikysis nustatytų taisyklių, tai, pirmia, tai aišku turime tas taisyklės apibriežti. Įmonės turės deklaruoti, kaip jos bendradarbiauja su vartotojais Europos Sąjungoje, o kalbant apie bendrą konsoliduotąją pelno mokesčių bazę, tai turėčiau dvi pastabas. Pirmiausia, aš visuomet kalbu apie bendrą konsoliduotąją pelno mokesčio bazę, nes ta bendra pelno mokesčio bazė yra tik žingsnis siekiant bendros konsoliduotos pelno mokesčių bazės, dėl to šie du pasiūlymai turi būti svarstomi kartu. Kita pastaba šią linkmę Ir kalbant apie tą sustiprintą bendradarbiavimą, mano entuzijazmas dėl sustiprinto e, bendradarbiavimo labai sumažėjo, nes aš penkerius metus bandžiau, kad valstybės narės e, susitartų dėl finansinių sandorių mokesčio ir nepavyko man to padaryti nei kaip prancūzų finansų ministrui, nei kaip komisarui. Taigi tas sustiprintas bendradarbiavimas tikrai nėra nei veiksmingesnis, nei paprastesnis kelias priversti valstybėm narėm susitarti ir uh, mm, pažiūrėjau, iki šių metų pabaigos susitarti tai dėl bendros konsolizuotos pelno mokesčių bazės. Pone mm, Pereš, pone komisarė, dėl PVM jūs jau sakėte, e, kad ta tema taks 3 labai svarbi. Ar galėtumėt patikslinti, kada jau turėsite galutinius sistemos elementus? E, kovojant su mokestiniu sukčiavimu. Ir čia labai svarbu e, galutinė PVM sistema dėl e, bendros konsoliduotos pelno mokesčių bazės. Tai turėtume keletą dalykų tuo pat metu daryti. Turiu galvoje JAV įmonės, kad jos nepasijaustų, kad JAV skaitmeninės įmonės yra diskriminuojamos. Tai pirmiausia, turėtume siekti susitarti dėl bendros konsoliduotos pelno mokesčių bazės ir taikyti e, tuos reikalavimus visoms tarptautinėms įmonėms. O taip pat norim pasakyti, kad ta bendra konsoliduotojų pelno mokesčių bazė būtent būtų geriausia Europos reakcija į tai, kad, Europos įmonės, kad Amerikos įmonės čia uždirba didelius pelnus ir nėra apmokestinamos. ir dar viena idėja, kurią aš siūliau mūsų kadencijos pradžioje, aiškiai apibriežti atsakomybę, kai kalbame apie pinigų plovimą. Bet e, FISMA, e, kaip ir mm, nesutiko su tuo ir ta mano siūloma idėja ne, ir tą pinigų plovimą ne jūsų atsakomybės e, sritį traukia, o į ponios Jūrovos. Ką jūs apie tai galėtumėt pasakyti? Dėkui, ponė Bereš. Trumpai atsakysiu jūsų klausimus. Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad PVM pasiūlymas bus užbaigtas gegužė, nes turime skubėti ir sparčiai judėti į priekį. O kalbant apie bendrą konsoliduotą pelno mokesčio bazę, Taip aš irgi patvirtinsiu, kad būtent nuo to reikia pradėti, nes tai yra esminis įmonių pelno mokesčio sistemos ramstis. Bet tai niekaip nedraudžia mums laikinus mokesčius numatyti, laikiną apmokestinimą apmatyti, nes e, dabar e, matome, kad apmokestinimo srityje labai skiriasi situacija įvairiose ekonomikos sektoriuose. O komisija, kalbant apie tai, kas, kas kokio, kokio komisaro e, atsakomybė yra, tai komisija čia to pati nesprendžia, tai kita parlamento kadencija galės galbūt nuspręsti, už ką koks komisaras e, bus atsakingas. Ačiū. Tris klausimus turiu komisijos nariui. Pirmiausiai teisingai paminėjote, kad pusė įmonių, kurioms galios laikinosios mokesnimo priemonės yra iš JAV. Sulaukite JAV administracijos reakcijos atsižvelgiant į tai. Ši administracija yra labiausiai protekcionistinė vos ne per visą JAV istoriją. Antras klausimas dėl e BPO ataskaitoje mm, e, šiuo metu metų siekiama susitarti iki 20 metų. Ar išvelgiate galimybę skubos tvarka EBPO reaguoti į problemas susijusias su skaitmeniniu įmonių veiklos apmokestinimu? Paskutinis klausimas. Ar išvelgiate tam tikrą e, potencialo E, Europos Sąjungai tam tikrų laikotarpiu imtis iniciatyvos ir nustatyti skaitmeninių įmonių veiklos apmokestinama vienašališkai. Žinoma, galbūt geresnis sprendimas būtų tarptautiniu mastu e, siekti EBPO kontekste susitarti, tačiau tuo pačiu įvesti ir savo mokesčius. Ačiū už Jūsų klausimus jie iš tiesų yra pagristi. Pradėsiu nuo BPO. Aš e, aukštai vertinu EBPO vykdomą veiklą. EBPO e prieš kelias, prieš po savaitės paskelbtas e, pranešimas yra tikrai aukšto lygio. Jame atkreipiamas dėmesys į problemą, kurią reikia spręsti tarptautiniu mastu, tačiau taip pat ataskaitoje pabrėžiama, kad nėra pasiektas susitarimas dar šio klausimu ir turime jo pasiekti po 20 metų iš laiko švaistyti negalime, vien tik dėl to, kad dabar kai kurios valstybės narės yra pasirinkusios uh, E, tą mozaikos e, principą taikyti ir bando savo įstatymus priminėti šios ir tie, taigi mes turime veikti greitai. Kalbant apie tą laikiną apmokestinimą, e, reikia jį pasitelkti ne tik laukiant EBPO sprendimą, tačiau taip pat ir laukiant, kol bus teisiškai apibriešta skaitmeninė. Ne veikla arba įmonės veikla skaitmeninėje erdvėje tam, kad jau parengtume tą bendrą pagrindą, eh, į kurį atsirėmus galėtume apmokestinti skaitmeninės įmonės. Kalbant apie JAF administracijos reakciją, aš rašiau laišką JAF finansų ministrui. Prieš eh, rengdamas šį pasiūlymą buvau su juo susitikęs Buenos Airese. Ir e, taip pat G20 susitikimo metu pareiškiu, pristačiau savo poziciją, noriu pabrėžti, kad mūsų siūlomas mokestis nėra nukreiptas prieš JAV. Mes e, e, daugelį mėnesių jau jį rengiame ir jis yra taikomas ne tik JAV įmonėms, kai kurioms JAV įmonėms jis būtų taikomas, kai kurioms kitoms ne. Tai nėra GAFO mokestis. Ir, nes e, jis apriepia tikrai daugiau. Egzistuoja galbūt 180 įmonių, kuriams būtų taikomas. Uh, šis mokestis ir aš būtent apie tai kalbu lankydamasis Vašingtonė, sustikdamas su kolegomis iš JAF, Tartautinio valiutos fondo kontekste siekdamas jų aistras šiek tiek apraminti. Paul Tank, socialistų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Du klausimus turiu ponui Moskovičiui. Manau, kad mūsų pozicijos sutampa, kuomet jūs kalbėjote apie skaitmeninių įstatymų rinkinį. Kalbėjote, kad e, e, tarptautiniai koncernai moka vidutiniškai 9,5 e, procentus mokesčių. Tačiau komisijos duomenimis Apple koncernas mokė 0,0 5 procentus, o Google mokėjo 46 milijonus eurų mokesčius tik tai per metus. Tai galbūt galėtumėte absoliučiai skaičiais pasakyti, kiek e, tie rinkos milžinai sumoka mokesčių. Kalbant apie jūsų pasiūlymą dėl e, pelno mokesčių bazės, Niderlandų vyriausybė jį vis dar svarsto ir kila klausimas, ar reikia mokesčių bazės tam, kad būtų galima iš tiesų daryti poveikį e, tam tikrą. E, Kalbant apie įmonių apyvartą, noriu paklausti, kurios valstybės narės e, nebendradarbiauja su komisija dėl jūsų pasiūlymų. Žaslas Junkeris savo metinėme pranešime pasakė, kad pagal 116 straipsnį jūs mm, pasirinksite daugumos balsavimą šis klausimas, taigi kodėl ir šiuo atveju, dėl šio paketo, dėl šio teisės aktų rinkinio balsuoti nebūtų galima pasiremti šiuo straipsniu. Ačiū, ponė Tongai už šį darbą atsakinga e, Margaret Vestager. E, kalbant apie e, tos konkrečias, tas konkrečias mokesčių sumas, kurias sumoka didėjai kon, koncernai, aš rengiu pasiūlymus, kurie yra orientuoti ateitį. Taigi aš manau, kad Jeigu mes jūs siūlome 3 procentų mokestį, tai e, dėl to, kad e, didžioji dalis minėtų įmonių apskritai nemoka jokių mokesčių, todėl reikia nustatyti tam tikrus specifinius mokesčius, tam tikrus specifinius mokesčių tarifus, kurie atitiktų e, na, tam tikrą jų apyvartos lygį. Žinoma, mes bendrabiavame su nacionaliniais parlamentais ir vyriausybėmis, ypač rengiant uh, tam tikrus teisės aktus susijusius su agresyviu mokesčių planavimu. Galiu pasakyti, kad e, e, buvau susitikęs su naujoju Niderlandų finansų ministru ponu Menosnel ir tikiuosi, kad e, padėtis atimiausių metų Niderlanduose pagerės mokesčių srityje, tačiau iš tiesų aš tikrai nejaučiu jokio uždarumo iš naujo Niderlandų finansų ministro arba priešiškumo, kalbant apie 116 straipsnį, apie jį kalbėjo e, pirmininkas Junkeris, tai jis minėjo, kad komisija pateiks pasiūlymus ir tas bus padaryta, dabar aš tikrai negaliu prognozuoti ar improvizuoti dėl šių pasiūlymų. Ačiū komisijos nariu, ačiū iš jūsų dalyvavimą šiame keitimėsi nuomonėmis. nuomonėmis E, iš tiesų diskusijos, jeigu jie paaiškėjo, kad mūsų sieja bendri tikslai mokesčių srityje e, ir siekis užtikrinti sąžiningą tvarų apmokestinimą, tolygo apmokestinimą, kuris būtų naudingas visiems mūsų piliečiams. Ačiū komisijos nariui. E, klausimų pagal procedūrą, prašau, žodžio nebuvo dėl to, kad neliko jums laiko. Ponas Tangas buvo anksčiau užsiregistravęs užduoti klausimą. Tik aš taip pat noriu padėkoti komisijos noriu Moskovičiai, padėkoti jam už e, e, prisimtus įsipareigojimus, dedamas pastangas. Visi mes e, čia sėdime vienoje valtyje ir siekiame ryštingai kovoti su mokesčių slėpimu, vengimu ir pasiekti apčiuopimo rezultatų iki kadencijos pabaigos. Ir tikrai dėsime visas pastangas, kad tos priemonės būtų patvirtintos dar iki šios komisijos ir parlamento kadencijos pabaigos. Galime tikrai žengti e, istorinės svarbos žingsnį baigdami renkti tą bendrąją e, strategiją, kurią pasiūlė būtent komisija. Komisijos vaidmuo čia yra lemiamas. E, ir e, patvirtindami komisijos pasiūlymus mes įgautume tam tikrą priemonę, kurią pasitelkę galėtume ir toliau ginti Europos socialinį modelį globalizacijos kontekste, užtikrinti sąžiningą įmonių pelno apmokestinimą, mes tikrai labai ryštingai nusiteikę šią kovą laimėti. Ačiū.